It's okay. Bueno. Sobre el mercado, como decía, único de energía, eh, la competencia, regulación y precios. Para ello vamos a contar, aparte de. Taigi, konkurencija reglamentavimas bei kainodara energetikoje. Šiandien kartu bendradarbiausime su kolegė iš EP ir ponas Vilija yra pranešėjas iš Spanijos parlamento bei Mm, taip pat dalyvauja ponas Štraus. Kolegos pasisakys šią e, temą, po to vyks diskusijos, galėsite uždėti, užduoti klausimus. Norėčiau mm, paprašyti mane informuoti, jeigu ketinsite pasisakyti. O dabar žodis e, mano e, kolegiai pirmininkiai. Ačiū kolega. Sveiki atvykę, džiaugiuosi, kad dalyvaujate mūsų darbo grupės veikloje dėl konkurencijos, reglamentavimo ir kainodardos energetikoje. Džiaugiuosi, kad galiu pirmininkauti kartu su Ispanijos parlamento nariu, taip pat ponas Levylė bus pranešėjas nuo mūsų darbo grupės. Mūsų aptariami klausimai jau ilgus metus buvo EP darbo centre, taip pat ES darbų centre. Viskas prasidėjo nuo Euroatomo, plieno ir anglės sąjungos, bet iniciatyva iniciatyvos 80-ame dešimtmetyje kurti bendrą energetikos rinką buvo nesėkmingos. Po to pavyko mums pasiekti, kad Lisabono sutartyje būtų straipsnė dėl bendros energetikos rinkos, tačiau to nepakanka. Šiandien trys darbo grupės puikiai e, bando įvertinti e, iššūkius susijusius su energetika. Mes bandysime išsiaiškinti, kągi gali nuveikti Europos Sąjunga, stiprindama energetinį saugumą, apsaugodama aplinką bei nustatydama protingas kainas vartotojams. Tai reiškia, kaip mes sukursime tinkamą bendrąją rinką energetikos srityje. EPA yra prieimęs nemažai teisės aktų. Naujausias iš jų trečiasis e, bendrasis energetikos paketas buvo patvirtintas praėjusiais metais. Teje, teisėjai kūros paketų įgyvendinimai vyksta su kliūtimis, bet to konkurencija yra įrankis, kuris gali veikti, veikti neblogai, tačiau dėja rinkos žaidėjų yra pernelyg per mažai ir dažnai tie žaidėjai yra dideli bei palaikomi savo nacionalinių vyriausybių mokesčiai. Taip pat neblogas įrankis, bet jis taip pat valstybių narių rankose. Taigi, manyčiau, reiktų aptarti šios tris klausimus. Klausimas yra, kaip mes galėsime apjungti europinius ir nacionalinius darbus ir sukurti bendrą energetikos rinką, kuri užtikrintų energetiką už prieinamą kainą vartotojui. Žinoma, turime atsižvelgti tai, kas vyksta. Be to, EP netrukus prasidės diskusijos e, dėl pranešimo, dėl 11-20 metų energetikos plano. Be to, laukiame komisijos komunikatų dėl Europos infrastruktūros energetikos srityje ateities. O dabar norėčiau suteikti e, žodį ponui Martinės, kuris, manau, padės įsiubuoti mūsų diskusijas. Ačiū. Dėkuoju pirmininkams. Pradžioje norėčiau pasakyti, kad na, mano manimu šios diskusijos, šios darbo grupės yra labai įdomios. Uh, dalyvauja įvairių valstybių narių atstovai ir jeigu neturėsime vieningos energetikos rinkos, mums reiks na, dėti visas pastangas tam, kad, tam, kad būtų sukurtas tinkamas pagrindas jungtims, elektros energijos jungtims, tam, kad būtų sukurtas europinis tinklas 21 amžiuje. situacija yra pasikeitusi ir tam, kad Europos bendrijoje būtų parengta atitinkama politika, reikia tvirto pagrindo. Jeigu jo nebus, tuomet iš tiesų bus sudėtinga. Kopenhagoje mums pavyko pasiekti tam tikrų rezultatų, bet jeigu neprimsime sprendimų tinkamų reikiamų metų, tuomet, kažin ar galėsime priimti sprendimus tarptautiniu mastu. Kalbant apie energetiką, reikia paminėti ir inovacijas, ir užimtumo politiką. ES turi teikti energiją efektyviai ir reikia pasikliauti ir atsinaujančiais energijos šaltiniais. Nuo 90-mečio mes tam neskiriame pakankamai dėmesio ir tai buvo strateginė klaida. Na, o dabar reikia pasirūpinti, kad vartotojai, verslo įmonės turėtų mažai anglės išskiriantį į tvarų energijos šaltinį. Jeigu spręsime energetinės proble, proble, problemas ateityje, turime jas faktiškai spręsti dabar tam, kad užtikrintumėme augimą ateityje. Reikia investi, investuoti į energijos, tin, energetinius tinklus, kad pasiektumėme savo tikslų. Energijos energetinės rinkos kūrimas grindžiamos mažai angli, anglies išskiriančiais šaltiniais. E, tokiai rinkai sukurti reikia darnaus sprendimo. Reikia daugiau jungčių, reikia vieningos energijos, energetikos rinkos. Turime pasirūpinti, kad šioje rinkoje būtų užtikrintas didesnis konkurencingumas. Dabar trūksta mums energijos šaltinių ir aišku, turime numatyti tinkamas kainas už energiją. Ir čia irgi Europa gali suvaidinti lyderio vaidmenį. Turime savo sprendimus pagrysti vat, tokiais siekiais nes kol kas rinka pati ne, ne, ne, ne, nesugeba pasiekti ten, tinkamų rezultatų. Ir krizė rodo, kad reguliavimo trūksta, taigi ES turi imtis veiksmų tam, kad būtų panaikintos kliūtis siekiant bendrų mūsų tikslų. Ta būtų galima padaryti per jungtis. Jeigu nebus vidinių jungčių, tuomet tikrai nepasieksime tikslų, neužtikrinsime tiekimo saugumo ir negalėsime kovoti su klimato kaita. Tokių tinklų kūrimas užtrunka. Turime dabar pereiti prie kito veiksmų etapo. Dabartinė ekonominė krizė ir tai, kad e, energijos efektyvumas turi būti užtikrintas vieningoje rinkoje. Tai verčia mus būti konkurencingesniais. Ir jeigu norime tokiais būti, turime daugiausia atsižvelgti į tvarumo elementą. Aišku, energetinios politika yra ribota, tačiau turime pirmiausiai tenkinti vartotojų poreikius. Ir jeigu nebus jungtimi susijęto tinklo, negalėsime pasiekti tikslo ateityje. Jungtinės tautos irgi teigia, kad pusantro milijardo žmonių negauna pakankamai elektros energijos. Jeigu laikysimės tvaraus požiūrio. Tuomet galėsime padėti ir žmonėms kitose valstybėse, kur nėra pakankamai elektros energijos. Na, o vėliau jau vėlesnėme etape galėsime atverti naujas rinkas. Jeigu energija bus tvari ir ne, nebus našta būsimoms kartoms, tuomet galėsime sukurti stabilias darbo vietas. Viljamas Šekspyras yra pasakęs, kad jeigu yra stiprios priežastys kažką daryti, galima jau žengti svarbius žingsnius į priekį. 27 valstybėse narėse mes turime jungti naują pavarą nuo kalbų, žodžių perėti prie veiksmų, tam, kad galėtumėme įveikti ekonominius sunkumus. Atsinaujantis energijos šaltiniai gali užtikrinti geresnę ateitį būsimoms kartoms, mūsų vaikams, ir tai būtų geriausias mūsų palikimas ateities kartoms. Dėkoju. Feliz. Eh, a continuación toma la palabra el señor eh, Ro... Ačiū, Feliksai. Ponas Rovstrauchin. Uh, for... Pirmininkė, ačiū labai, kad uh, šiandien bandome spręsti struktūrinės problemas ir šiandien Centrinis bankas paskelbė ataskaitą kuri pasiekė Europos parlamentą ir šiame struktūrinių klausimų pranešime ataskaitoje mes aptarėme įvairias ekonomikos rytis, kurios mums yra aktualios ir svarbios ir tikiuosi, kad svarbios ir jums. Energetikos rinkos ir ekonomikos ataskaitoje, šiandien yra, tai yra mūsų tema, mes vertiname uh, iš makroekonominės ir kitos perspektyvos šią rinką. Ir mes labiausiai domimės, domimės tuo, kiek energetikos rinkos e, turi poveikio piliečiams ir jų perkamai galiai. Ataskaita gan plati ir aš trumpai ją pristatysiu. Yra apžvelgiama energetikos rinką, taip pat įvertiname įvairius struktūrinius elementus per pastarosius 20 metų, taip pat žiūrime, kiek energijos kainos daro įtakos ekonominiai veiklai, <clears throat> kiek kaina daro įtakos ekonomikai, makroekonominiams pokyčiams. Trečiajame skirsnėje mes vertiname energetikos rinkos ir kainų įtaką infliacijai. Na, o šiandieninės darbo grupės tema būtent ir yra tokia. Taigi aš daugiausiai dėmesio skirsiu trečiam skirsniui. <clears throat> Čia kitoje skaidrėje jūs matote tam tikrą mūsų schemą, sistemą, kaip mes įvertiname kainų poveikį infliacijai. Kaip tai taka pasireiškia. Yra pirminiai ir antriniai poveikiai. Pirminiai poveikiai yra tiesioginiai, kaip energetikos kainos daro įtaką vartotojui, vartotojų, kai, vartotojų kainoms e, ir netiesioginis poveikis, jeigu energi, energijos kainos, kaip energijos kainos veikia produkciją, gamybą. Taigi tie antriniai poveikiai tiesiog kaip energijos kainos e, veikia bendrą atlyginimų struktūrą ir panašiai. Taigi pristatant tuos tiesioginius poveikius, naftos kainų poveikius. Visų pirma, čia yra parodyta įtaka įvairiems komponentams, tai yra naftos kainos, ir taip pat e, bendri, bendros tendencijos, bendri poslinkiai. Iš pirmos schemos matome, kad kūro kainos, kisto kūro kainos per, pastaro, per pastarąjį dešimtmetį buvo susijusios, aišku, su žalios naftos kaina. 2008 iki 41 centro litrui išaugo ši kaina. Dabar perdirbimo maržos, perskirstimo kainos. Čia matome, kad e, nekažikas e, čia keitėsi, tos kainos liko stabilios. Dar vienas svarbus kainų kilimo šaltinis, matyt pats svarbiausias, e, išauginantis energijos kainas, yra bendri mokesčiai. Mokesčiai irgi gan smarkiai išaugo per, pasta, per pastarąjį dešimtmetį. Ir tas išaugimas daugiausia yra susijęs su aksiso mokesčių pasikeitimais, pokyčiais. Ta mokesčiai taip pat yra labai svarbus veiksnys sąlygojantis energetikos kainų sviravimus įvairiose valstybėse ir skirtumus. Dabar, kai buvo perinama nuo rafin... perdirbtos naftos kainą, kaip perdirbtos naftos kaina daro įtaką vartotojų kainai. Jeigu 10 centų išauga rafinuotos perdirbtos naftos kaina euro zonoje, Mes vertiname, kiek tai veikia vartotojų kainas ir matome, kad pirmiausia, poveikis, kad poveikis yra absoliutus, 10 centų išauga momentaliai ir viskas vyksta gan greitai per, per dvi savaitės. 50 procentų išauga, o 100 procentų išauga, tai yra 10, 10 centų išauga nuo 6 iki 10 savaičių vartotojų kainos. Ir čia nematome aiškių simetrijos elementų. Kainos vartotojų, vartotojų kainos greičiau sureaguoja į naftos kainų augimą negu kad į tų kainų mažėjimą. Dabar e, skysto kūro ir naftos kainos. Čia periname prie antro labai svarbaus komponento dviejų svarbių komponentų. Kalbant apie energetikos kainą, e, kalba eina apie elektros energiją ir dujas. 2,3-1,8 procento vartotojų kainos krepšelio sudaro šie du komponentai. Ir čia šioje e, schemoje, šiuose schemose mes matome bendrą poveikį, kaip kainų lygis elektros energijos rinkoje Europos Sąjung, Euro, eurozonoje yra didesnis negu e, dujų atveju. Dešinėje matome šiokią tokią konvergenciją, dešinėje schemoje, kaip e, dujų kainos e, šiek tiek konverguoja, to negalime dėja pasakyti apie elektros energijos kainas. Dar vienas svarbus elementas, kalbant apie elektros energijos ir dujų kainas, e, Ir tų skirtumų varomoji jėga, aišku, yra mokesčiai, kaštai, konkurencija ir įvairios maršos. Savo analizėje mes e, padarėme išvadas, kad e, šiuo atveju, kaip ir skysto kūro atveju, mokesčiai sudaro didžiausią poveikį kainoms, nors tas poveikis yra mažesnis negu skysto kūro atveju. Uh, Kiti kašto komponentai, e, tinklų kaštai sumažina, suvaidina mažesnį vaidmenį elektros energijos kainoms, bet kaštų lygis irgi šiuo atveju yra mažesnis. Dabar periname prie dar vieno aktualaus šiai darbo grupiai klausimo, tai konkurencijos vaidmo kainų nustatymui. Kaip visi puikiai žinote, visų pirma labai sunku yra įvertinti konkurenciją, nes de jure de facto vertinimas yra skirtingas, vertinant energetikos rinkos konkurenciją. Dar vienas apsunkinantis elementas yra tai, kad gamybos grandinėje yra natūralių monopolijų šioje srityje, dėl to reikia tam tikro reglamentavimo. Jeigu reglamentavimas yra nulinis, tuomet aplinka susidaro ne pati palankiausia. Per pastarąjį dešimtmetį buvo pasiekta nemažai pažangos dereguliuojant energetikos rinkas, tačiau vis tiek matome, kad būtų galima pasiekti daugiau, užtikrinti dar didesnį dereguliavimą, paskatinti konkurenciją ir atsijėti e, tinklus. Čia kairėje matome 3C, C3 konkurencijos rodiklius trijų stambiausių bendrovių veikiančių rinkoje rinkos dalis kūros sektorius, kuris yra gan decentralizuotas. Čia matome taip pat ir dujų rinkos situaciją, elektros energijos e, rinką. Čia trys stambiosios bendrovės sudaro 75 ar 64 procentus rinkos, tai vis tiek jų rinkos dalis dar yra labai didžiulė. Taip pat ataskaitoje mes e, vertinami tam tikrus e, duomenis, kaip liberalizavimas sąlygojo kainų mažėjimą. Ir matome tam tikrų apraiškų, kad būtent taip ir įvyko dėl liberalizavimo. Liberalizavimas leido sumažinti vartotojų kainas. Čia matome elektros energijos ir dujų rinkas, e, žalia ir oranžinės spalva nuspalvintas. O mėlynoji yra, mėlynai stulpelė yra eurozoną. Ir čia matome elektros energijos rinkos reguliavimą, kuris turėjo įtakos 10, 10 procentų sumažėjusioms kainoms, taigi liberalizavimas tikrai buvo palankus vartotojams. Dar vienas dalykas, kuris yra aktualus elektros energijos, naftos, dujų kainos. Dujų kainos yra sąlygojamos naftos kainų, kaip matome kairėje. Tačiau lyginant su skistų kūrų, naftos kainos ir naftos kainos sąlygoja dujų kainas per 6 ar 8 mėnesius, gan lėto poveikio yra įtaka. Taigi, vartotojams dujų rinkos kainos, jų sumažėjimas pasijaučia vėliau. Dabar, kalbant apie elektros energijos rinką, priekybą, mažmeninė, didmeninė priekyba, čia yra, mm, matome skirtumus atitinkamus e, dėl vartotojų kainos ir kairėje, matome naftos kainas ir elektros didmeninės priekybos kainos. Ir čia matome, kad ryšys yra gan didelis tarp šių dviejų elementų. O dešinėje matome naftos kainas ir vartotojų elektros energijos kainas. Ir matome, kad dėl reguliavimo, šios rinkos reguliavimo elektros energijos kainos yra kur kas stabilesnės ir naftos kainos mažiau sąlygoja elektros energijos kainas. Nors reikia pažymėti, kad dėl to, kad mainai ir didmenė priekyba yra didesnė. E, vartotojų kainų, kainų nustatymas e, pasikeitė ir pastaruoju metu vartotojų kainos keitėsi dažniau. Taigi kalbėjome apie tiesioginį poveikį, kuris jaučiamas iškart, na, o Dabar dar šalia to norėčiau trumpai pereiti ir prie netiesioginių poveikių. Čia matome netiesioginius poveikius ir naftos kainos poveikis infliacijai. Kuo aukštesnės naftos kainos, tuo daugiau lėšų yra skiriama energijos šaltiniams ir poveikis infliacija didžiulis. Antrasis elementas, matoma šioje lentelėje, yra netiesioginiai poveikiai, antrailiai poveikiai. Tik pusę, e, tik iš dalies sąlygoja infliacija Tas poveikis jaučiamas per kainų nustatymą, infliacijos lūkesčius ir kitus dalykus. Tai sudarytų dar 50 procentų to bendro poveikio. Na, o ban, jeigu bandytumėme kokį, įvertinti poveikį atlyginimams, pamatytumėme, kad atlyginimai sureaguoja į e, naftos kainą ir dėl to tai turi įtakos, e, gan didelės įtakos bendrai, bendrai infliacijai. Na ir iš ataskaitos mes, šioje ataskaitoje mes vertiname tris dalykus. Pirmiausiai vertiname situaciją iš makroekonominės situacijos, iš e, pinigų politikos perspektyvos ir pinigų politika dėl tiesioginių poveikių e, nekaži ką gali užtikrinti. Tačiau pinigų politika galėtų daugiau įtakos daryti stabilizuojant e, infliacijos lūkesčius, būtent dėl antrailių poveikių. Monetarinės politikos vaidmo būtų didesnis ne, ir vertinant rezultatus matome, kad kainų keitimųsi poveikis infliacijai mažėjo per pastarąjį dešimtmetį. Taigi labai svarbu ir toliau tokią na, pinigų politiką taikyti. Tačiau daug kas dar priklauso ir nuo socialinių elementų ir socialiniai partneriai turi prisimti atsakomybę dėl antrailių poveikių ir infliacijos um, mažinimo. Eurozonos e, valstybės taip pat e, turi vykdyti stabilę politiką tam, kad infliacija būtų stabilizuojama. Na ir eurozonos energetinis efektyvumas leistų sumažinti energio, energetikos, rinko, rinko, energetikos kainų sviravimus. Dėkoju. Dėkoju už šį pristatymą. Na, o dabar galime pradėti diskusiją. Matau, kad yra norinčių pasisakyti ponas Simonas. Dėkuoju, pirmininkė. Aš esu iš Airijos parlamento, kažkada buvau ir šių rūmų narys. Pirmiausiai norėčiau užduoti keletą klausimų kalbėtojams ir paskui pakomentuoti. Kaip žinau, turiu tris minutės. Pirmiausia, kalbant apie jungtis tarp šalių, tai ypač svarbus mano šaliai klausimas, airiai. Aš norėčiau mm, paklausti, kaip turėtų būti finansuojami e, jų jungčių kūrimai, kas turėtų kontroliuoti tai ir kas e, turėtų numatyti kainodaros politiką toms jungtims, e, kad e, energija būtų perdodama pagal vienodus tarifus visoje Europos Sąjungoje. Be to, pristatymo metu pasigėdau dėmesio biokūrai. Aš manau, kad biokūras atliks svarbų vaidmenį, ypatingai ter termofikacinių elektrinių atveju. Ir atrodo, kad šiuo metu valstybėse skirtingai traktuojamas biokūras, neturime bendros biokūro rinkos. Pavyzdžiui, etanolio e, atveju kai kurios šalis nusprendė taikyti žemus importo tarifus, kad paskatintų e, gamybą savo šalyje, kiti DES taiko didesnius importo tarifus, jeigu pažiūrėtume į tai, ką daro Junktinė karalystė, Italija ar Ispanija, tai situacija yra labai skirtinga. Ir kalbant apie požiūrį į gamybą šalies viduje, tai netitinka bendros rinkos principų. Kai kurios šalis importuoja pigų etanolį tam, kad galėtų jį reeksportuoti ES viduje ir jis sudaro nesažininką konkurenciją tų šalių atžvilgių, kurios uh, norėtų numatyti aukštesnius importo tarifus, kad galėtų paskatinti e, gamybą vietoje, gal tiek etanolio, tiek dizelino, naudojant biologinius komponentus. Tai įdomu, ką jūs apie tai manote. O dabar dėl tinklų nusavybės atskūrim atsiejimo e, nuo perdavimo pagalbinių paslaugų ir generavimo e, etapų. E, Yra nemažai valis, galingų valstybinių įmonių ES, kurios ir toliau atsako tiek už neaktos energijos gamybą, tiek už perdavimą. Tai ar jūs ir toliau laikotės tokios pozicijos, kad gamyba turėtų būti atsieta nuo perdavimo? Ir dar vienas dalykas, ką aš norėjau paminėti Praėjusios plenarnės sesijos metu ypač didelis dėmesys buvo skiriamas naujai energetikos sutarčiai. Man tai kelia nemažai nerimo. Manau, kad mums gali prireikti labai daug laiko, pastangų, politinio indėlio reikės daug tam, kad susitartume dėl tokios sutarties. Užuot tai darę, gal pagalvokime apie praktinius darbus, apie tai, kaip galima būtų pagerinti bendradarbiavimą tarp šalių, vadovaujantis dabartinė teisinė bazė, tai yra Lisabono sutartimi, nes bent jau mano šaliai ir kaiminiai šaliai bus labai sunku pritarti naujai sutarčiai bent jau artimiausią dešimtmetį. Ir nors ta nauja sutartis energetikos srityje gal ir reikalinga, turbūt visgi reikia pripažinti, kad politiškai tai yra sunkiai įvykdoma užduotis. Aš norėčiau, kad mes būtume realistai ir galvotume apie tai, ką galime įgyvendinti per numatytus terminus. Dėkuoju. Ar kas nors iš prelegentų norėtų sureaguoti į komentarus ir klausimus? E, tačiau prieš perdodamas jums žodį iš karto jau galiu sureaguoti dėl jungčių klausimo. Uh, kadangi pats turiu tam tikros patirties. Ispanija nėra labai efektyviai sujungta su Prancūzija. Gal tik 10 procentų energijos gali būti perdodama iš Prancūzijos ir atvirkščiai, tad e, konkurencija tikrai nėra efektyvi. Ta pati galima būtų pasakyti ir apie dujas. tiekimo pajėgumai, kalbant apie suskysintas dujas, yra tik 4 procentai. Tai tikrai nepakanka e, tokio, tokiamis krizėmis, kaip kad Ukrainoje susidurtume su problemomis. Tad reikėtų pagalvoti apie tai, kaip patobulinti esamą infrastruktūrą, bet tam, aišku, reikalingos tam tikros valstybinės investicijos, nes vien privataus kapitalo nepakaks. Tai vienas būtų iššūkis Antras dalykas, kalbant apie gamybos ir perdavimo atsėjimą. Ispanijos valstybinė energetikos įmonė laikosi tinkamo metodo, bet kaip jau buvo paminėta, e, galtinis tikslas yra naujo tipo tinklai, leidžiantis e, tinkamai bendradarbiauti skirtingoms įmonėms. Aš esu Aldė frakcijos Europos parlamente narė, dirbu pramonės komitete jau antrąją kadenciją, esu deleguota Rumunijos Tad galiu pažiūrėti į visą šią problemą iš kito kampo. Turiu omenyje energetikos rinkos problematiką. E, šiuo metu dar nesame eurozonos nariai. Jungčių problema ypatingai tapo aktuali, kai mūsų ištiko, ištiko krizė e, tiekiant dujas iš Ukrainos. Bulgarija ir Rumunija buvo tarptų šalių, kurios ypatingai nukentėjo šalto žiemos metu. Jeigu tarp e, Rumunijos ir Bulgarijos būtų, buvęs, būtų buvusi jungtis, mes būtume galėję padėti Bulgarijai nukreipti e, dujas į Bulgariją iš kitų vamzdynų Šiuo metu parlamente diskutuojame dėl pranešimo skirto dujų tiekimo užtikrinimui. Vidal Quadras yra pranešėjas. Kol kas dar tik tai aptarėme šį pranešimą. Bet manau, kad tikrai neišvengsime būtinybės sukurti tarpusavyje susijėtus tinklus ir kažkaip, kažkaip reikės tarp vyriausybinių lygių priimti sprendimus dėl finansavimo. Valstybės turės skirti savo investicijas, kitaip tariant, valstybės turi prisimti savo įsipareigojimus, kad užtikrintų tiekimo užtikrinimo kriterijų įgyvendinimą. Na, o kad įmonės būtų suinteresuotos investuoti į jungčių kūrimą, čia būtinas sukurti tam tikras paskatas. Galbūt aš mm, ir klystu, bet mano nuomonė, negalime palikti visko saveigai. Privalome rinkas paskatinti. Ir būtų labai įdomu išgirsti iš jūsų pavyzdžių, jeigu tokių turite, kaip e, tokio pobūdžio veiklą skatinote savo šalyje. Ir visa tai siejasi su to faktu, kurį jūs minėjote, kad yra natūralių monopolijų, valstybinių įmonių, ir kurios priešinasi jungčių kūrimui. Tiesiog tai vos negaunasi valstybės politika, norim apsaugoti tas monopolijas. Tad šita problema turi būti sprendžiama Europos lygių. Tikrai netikiu, kad valstybės atskirai tą problemą išspręs. Ir vienas iš būdų pajudėti į priekį yra reikalavimas, kad valstybės narės prisimtų tam tikrus įpareigojimus energetikos tiekimo užtikrinimui, e, kad sutartų dėl konkrečių jungčių statymo. Kalbant apie biokūrą, aš esu tarptų, kurie netikė biokūro ateitimi. Manau, kad šioje srityje yra pernelyg daug problemų. Pradžioje Šiai alternatyva susilaukė didelio entuzijazmo, bet jeigu dabar pažiūrėtume į susikūrusias rinkas, pavyzdžiui, Junktinėse Amerikos valstijose, na, atrodo viskas netaip jau gražiai, nebent jums atrodo kitaip. O dėl atsėjimo, vėlgi, čia turėtų būti taikomi vienodai standartai visur, kad tas atsėjimas būtų efektyvus jau dabar e, susidūrėme su nemažu pasipriešinimu tam tikrose valstybėse narėse, dėl to e, yra skirtingi variantai, skirtingos kombinacijas, kai kur valdymas atskietas, bet neatsieta nusavybė. Aš esu įsitikinusi, kad mums nereikalinga nauja sutartis tol, kol neįgyvendinome uh, jau dabar priimtų sprendimų. Todėl ir savo kalbos pradžioje aš minėjau, kad mes susidurime su didelėmis problemomis dėl įgyvendinimo. O dabar dar norėčiau užduoti klausimą ECB atstovai. Dėkoju už Jūsų pranešimą. Ir prašymas būtų toks. Galbūt jūs galėtumėt pristatyti visas šitas aktualijas pasaulio rinkos kontekste. Kaip e, tas Europos rinka atrodo pasaulio rinkos kontekste ir kaip JAF doleris turi e, įtaką, kokią įtaką jis turi mūsų energetikos rinkai. Nes paprastai energetiniai produktai parduodami, perkami rinkoje naudojant JAF dolerius Bent jau taip aš įsivaizduoju, gal mano žinios nėra iki galo pilnos, bet kaip jūs tada vat, galėtumėt pristatyti visą tą klausimą, atsižvelgdami į, į tai, ką minėjau. Dėkuoju. Ponas Rof, ačiū. Pirmiausia, keletas žodžių atsakant į klausimą susijusių su ataskaita ir ten pateiktais faktais. Taigi apie jungtis. Situacija neįdėli, bet energetinis saugumas, e, atsižvelgiant į esamas jungtis, e, iš tiesų egzistuoja viskas. Prasidėjo nuo 99 metų, aišku, daug kas padaryta, bet Ne viskas yra taip gerai kaip JAV pavyzdžiui. Turime galvoti apie e, platesnį taikymą, apie jungtis kaip vieną iš galimybių didinti energetinį saugumą. Dabar dėl atsijimo egzistuoja dvi nuomonės. Iš vienos pusės egzistuoja maržos, kurias būtų galima, jeigu mes e, susijęsime tiekėjus ir tinklų operatorius, bet iš kitos pusės norima atskirti. Iš kitos pusės reikia suvokti, kad efektyvumas bus padidintas, jeigu bus sujungti Žinoma, atsiejimas e, gali sumažinti elektros kainas, todėl šioje srityje galime šį beitą nuveikti, atsižvelgiant į mūsų turimus faktus. Biokūro klausimas. Mes neturime tokio labai tiesioginio atsakymo. Jeigu pažvelgsime į ateities scenarijus Europos Sąjungoje, Europos komisija ar tarptautinė energetikos agentūra jos pateikė. Žinoma, atsinaujinanti energija dar vis didesnė įtaka, bet šis poveikis yra ribotas, iškastinis kuras lieka pagrindiniu energijos šaltiniu. Paskutinis aspektas dėl ryšio tarp JAV dolerio ir energijos kainų. Iš ties toks ryšys yra būtent e, tarp dolerio e, kaip valiutos keitimo kurso ir energetikos kainų. Dolerio kursas sviruoja, tas vyksta nuolat. Žinoma, e, negalima teikti, jog būtent dėl dolerio kurso sviravimų kinta energetikos e, kainos. Jeigu mes pakalbėtumėme apie e, energetikos kainų finansinius aspektus, tai pamatysime, kad išvestinių produktų rinka stipriai išaugo, bet labai sudėtinga įrodyti, kad e, didesnis finansinių instrumentų naudojimas energetikos rinkoje būtent skatina energijos išteklių kainų augimą. Šie kainų sviravimai 8-9 metais regyti, žinoma, sąlygoja tam tikrus e, fundamentalius e, paklausos bei pasiūlos pokyčius. Negalime nurašyti visų bėdų valiutų kursų sviravimams ar aktyvesniam finansinių instrumentų naudojimui finansi... energetinėse rinkose. Félix eh, Mavilla. Muy brevemente, las cuatro cuestiones planteadas por el interés que puede suscitar. Dabar tie keturi užduoti klausimai, be abejo, jie labai įdomus. Tinklai ir tinklų jungtis. Čia reiktų pirmiausia apie elektros energiją prabilti. Telekomunikacijų srityje e, viskas senai išspręsta, mes net negalvojame, iš kokio tinklo dabar skambiname. Mes galime e, apskaičiuoti atitinkamų tinklų e, statybos kainas, statybas įvykdytų valstybė, po to padengtų jas, jų statybą iš dalies piliečiai. Toliau atsinaujinanti energija, viskas žinoma priklauso nuo to, kaip sparčiai vystysis technologijos ES mes turime daug galimybių vystyti technologijas, naudotis technologijomis, inovacijomis, todėl kai kurios valstybės narės gali specializuotis tam tikros energijos gamybos. Gamyboje, pavyzdžiui, vėjo energijoje arba energetinių kultūrų auginime bei kalbant tai turės kažkokį didelį įtaką atskiroms įmonėms, apie tai jau minėjom toliau, kaip reiktų pasiekti geriausią rezultatą esamomis sąlygomis. Mes turime išnaudoti dabar turimas galimybės, reikia vengti kurti naujų problemų, sprendžiant senas. Tikrai nemanau, kad Europoje piliečiai kurie gali mėgautis laisvų judėjimų, laisvų kapitalo judėjimų, laisvų prekių judėjimų, turi būti pririšti prie savo gimtosios valstybės e, narės. Negalime stabdyti energijos eksporto ar importo. Jeigu viena šalis gamina daug vėjo energijos, pavyzdžiui, kodėlgi ji negalėtų eksportuoti savo energijos į kitą šalį? argi nereiktų pasinaudoti atsinaujinančios energijos pranašumais visoje Europos Sąjungoje. Ateities energija yra atsinaujinanti energija. Tai yra faktas. Norime mes to ar nenorime. Juk norime sumažinti CO2 emisijas, todėl turime kurti ir vystyti naujasias technologijas. Ačiū ponia Muninė ir Kiser, prašom. Dėkui. Nepaprastai džiaugiuosi pono kovinį dalyvavimą, dėja jis jau išėjo iš salės, aš pažįstu jį iš praėjusios parlamento kadencijos. Visuomet kalbama apie tokią dviprasmišką ES poziciją energetikos rinkoje, mūsų priklausomybę nuo energijos importo e, bei tranzitinių šalių, kaip pavyzdžiui Ukrainos, dabar tampame pri, priklausomi nuo dar nestabilesnių šalių, kaip pavyzdžiui Turkmenijos. Tuo pat metu neįgyvendinami projektai, kurie galėtų užtikrinti energetinį saugumą. Čia puikus yra Nabuko pavyzdys, kitų dujotiekių tiesimo projektai. Niekada nekalbama apie tą energetinį š šaltinių, kurį mes turime, tai yra anglis. Anglis yra tiesiog neto žodžio prasme apjuodinama ir baiminamasi tų gausių anglės dvideginio emisijų. Pamirštama, ką mes galime pasiekti, naudojant naujausias technologijos. Pavyzdžiui, e, reiktų panaudoti tas vadinamąją capture and storage, sugavimo ir surišimo technologiją manyčiau, komisija ir visi mes turėtume atsižvelgti į, į šias galimybės bei tinkamai išnaudoti mūsų vienintelį turimą energijos šaltinį, kuriant ateities energetiką. Dabar noriu tarti keletą žodžių apie būtinybę kurti atsinaujinančias atsinaujančią energetikos rinką ir šią prasme norėčiau užduoti tinkamą klausimą. Pirmininkas, gal būtų prasminga surinkti keletą klausimų, o po to sulaukti atsakymų. Ponas Boris iš Lietuvos, prašau. Pues entonces la señora Araujo. Gerbimi. Ah, ah, ah, Gerbėmėjai antros grupės e, dalyviai, aš manau, kad Lietuvai tikrai yra nemažiau svarbu, kaip ir airiai, būtent jungtis. Šiuo metu Lietuva kaip energetinė sala, jos padėtis yra išskirtinė. Mes esame visiškai priklausomi nuo vienintelio išorės e, energijos tiekėjo. E, mūsų dujų ir elektros energijos sistemos yra visiškai priklausomos nuo Rusijos energijos sistemų ir iki šiol neturi jokių jungčių su vakarų Europos e, energijos sistemomis. 2009 metais e, birželį buvo patvirtintas Baltijos energijos rinkos jungčių planas, BEMIPAS, e, kurio gyvendinimas padės eliminuoti energetinę izolaciją ir sujungs energetinę infrastruktūrą su kaiminėmis šalimis. Ir esu įsitikinęs, kad tolesni žingsniai kuriant Europos energetinę rinką, e, turi derinti su transeuropiniu tinklų, ten, ten į plėtros e, iniciatyvų e, ir tik turint, tik turint vieningą Europos energetinę infrastruktūrą galima perėti prie energijos rinkos santykių ir siekti vartotojams palankių kainų reguliavimo. Ir galbūt norėčiau prie to paties ir paklausti. Norėčiau išgirsti gerbiamų ekspertų nuomonę, ar be vieningos energetinės infrastruktūros įmanomas kainų reguliavimas. Ačiū. Señora Araujo. Muito obrigada. Eu gostava de começar a minha intervenção. Pone Raucho. Ačiū, ponė pirmininkė. Savo pranešimą norėčiau pradėti primindama štai ką. Būtent Portugalija ir Ispanija yra puikus pavyzdys, kaip e, galima sukurti energetinę rinką, šiuo atveju Iberijos pusėsilyje. Portugalija ir Ispanija apskritai šioje srityje, manau, imasi lyderystės, ypač liberalizu, liberalizuojant rinką. Europa seka iš paskos, dar daug ką turi padaryti, kaip pažymėjo kolega iš Airijos. Nemaža dalis valstybių sunkiai sugeba sekti Portugalijos, Ispanijos pavyzdžių Portugalija jau keletą metų didina atsinaujinančios energetikos svarbą, tas pripažįstama, daug investuojama į vėjo bei saulės energiją. Esame pasaulio lyderiai gaminant energetiką vėjo pagalba, elektrą vėjo pagalba. Mūsų energetinis tinklas leidžia eksper, eksportuoti nemažai energijos į užsienį, mes turime stipres vėjo turbinas, sugebėtumėme naujam tinklui, kuriamam tinklui pateikti daugiau energijos. Taigi iš to laimėtumėme. Taip pat mes turime ypatingą tvarką dėl vėjų parko statybos – Manyčiau, šiuo pavyzdžiu galėtų pasiremti ir kitos valstybės. Ypač norėčiau pabrėžti kainodaros mechanizmus. Labai teisingai jie buvo paliesti, kadangi ši problema nuolat iškyla tiek, kai tai susijęs su naftos bendrovėmis, tiek kitais atvejais. Vos tik išauga naftos kaina, gautinis vartotojas iš karto paintos šį augimą, bet krentat kainoms e, žalios naftos, galutinis vartotojas šio kritimo taip greitai nepajunta. Tikrai nepateisintina, kaip vėluoja mažėti kainos benzino ar dizelino Kalbant apie kainas galutiniam vartotojui, nėra kažkokių aiškių įrodymų, jog egzistuoja karteliniai susitarimai, bet mums susidaro įspūdis, kad e, kainų sviravimai galutiniam vartotojui yra pakankamai stipriai apribojami. Taip pat mums labai svarbu, kad prieiga prie energijos bei pati energetikos kainodara taptų labiau demokratiška. Esu kilusi iš šalies, kuri jau perėjo į skaitmeninį amžinių. Mes įtinkamą programą. Visi Visos mūsų mokyklos turi puikias kompiuterinės klases, e, kur mokiniai gali e, pasinaudoti naujausiais e, išradimais ir technologijomis. Ta pati reiktų gyvendinti ir energetikos rinkoje. Egzistuoja subsidijavimo energetikos rinkoje problema, bet to yra nuolat palaikomos nacionalinės įmonės, Kodėlgi mes negalime laimėti konkurencinėje kovoje su Ispanija? Vien dėl to, kad Ispanija subsidijuoja elektros tiekimą didelėms įmonėms. Ir net su, kuriant bendrą Iberijos rinką tokių dalykų išvengti nepavyko, o manau spręsti panašias problemas Europoje bus dar sungiau. Energetikos klausimas manau, kad tokia problema kils ir išliks, bei e, niekur neišnyks. Dabar norėčiau mūsų kolegos iš ECB paklausti, kaipgi gali valstybės narės bandyti spręsti šias problemas nepakengdamos savo konkurencingumui. No, E, pabaigė ponas Gerdos, dar klausimą užduos. Ačiū labai. Na, pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Feliksą Lariją ir ponas Štraus. Pateikus labai įdomų pristatymą. Tai faktiškai galėtų būti mūsų darbo grupės išvados. Kodėl yra tokios skirtingos energetikos kainos. Kalba neina vien tik tai apie elektros energijos kainas. Žaliavų kainos yra panašios ir kiti kaštai yra panašus, taigi kodėl taip smarkiai skiriasi kainos? Jeigu jungtys būtų efektyvios Europoje, energetinės jungtys, tuomet kainos nusistovėtų, kaštai būtų panašus. Tačiau yra daug, na, nemažai galingų įmonių įvairiose valstybėse, kai kuriuose valstybėse na, yra įmonė, kuri valdo situaciją, viena įmonė, kuri valdo situaciją. Uh, Dėl to iškyla daug e, klausimų, problemų, kurios yra aktualios visoms bendrovės, tačiau kai kurioms ta situacija yra naudingesnė ir dėl to Europoje kyla realių problemų. Ir dažnai situacija yra ta, kad įvairiose valstybėse yra skirtingos tradicijos, įpročiai, skirtingi teisės aktai galų gale. Ir dabar matome, kad yra bandoma užtikrinti geresnės jungtis, pavyzdžiui, geležinkelių sistemoje ES yra didžiulis projektas, kuris šiuo metu yra rengiamas nuo Europos šiaurės į Europos pietus. Ir panašus projektas, nors šiek tiek vėliau, šiek tiek vilkinamas projektas yra susijęs su energijos gamyba Saharos regione, energija, kurią būtų galima teikti į Europą. Taigi yra įvairių paralelinių tinklų, kurie e, yra neblogai sujungti ir aš manau, kad jeigu Europoje mes pasiektumėme na, susitarimo kažkokio, tai pažangos padarytume kur kas daugiau. Uh, didesnis sujungimas, didesnės jungtys leistų geriau subalansuoti kainas. Na ir problema yra ta, kad kalbame apie įmonės bendrovės, kurios per daug valdo, per daug turi galių ir valstybėse priimami teisės aktai, kurie arba palankus, arba mažiau palankus jų bendrovėms. Uh, galbūt rinkos pačios turėtų tuos dalykus apspręsti. Bet na, čia, manau, didžiausias pavojus yra tas, kad nėra atsižvelgiama pakankamai į vartotojus. Ir šiandien neišklausėme vartotojų. Aš manau, kad reikia Europoje siekti saugaus šaltinio vartotojams. Tikrai nenorime, kad pasikartotų situacija susijusi su dujų problemomis, kuria, su kuria susidurėme visai neseniai. Turime pasirūpinti, kad kainos būtų priimtinos, kad būtų tiekimas, bet tiekimas turi būti švarus, kuo galima švaresnis. Aplinkosaugos prasme, ekologiškas tiekimas nes yra tam tikrų tikslų, kurių, kurių sieko, siekiame tam, kad na, išgelbėtumėme savo planetą. Taigi turime pasirūpinti, kad e, kai kurios bendrovės nedominuotų rinkoje ir turime, aišku, nepamiršti ir aplinkosaugos aspektų. Ačiū. Nemažai klausimų buvo iškelta, taigi poniai Valian pirmiausia suteiksiu žodį, kad ji galėtų pirmoji atsakyti iškeltus klausimus. Labai džiaugiuosi galėdama e, pakomentuoti iškeltus klausimus. Ir visgi nevadinčiau save, savęs eksperte, esu tik politikė. Ir bandau suprasti tuos variantus, kuriuos siūlo ekspertai. Uh, Na, manau, kad išvadas jau esame padarę. Jungčių klausimas, jungčių problema buvo keliama visų pasisakiusiųjų, tai yra būtinybė absoliuti, yra būtina gerinti Europos energetikos rinką per jungtis. Taip pat, kaip jūs pažymėjote, yra nacionalinių interesų. kurie priešinasi tam, kad būtų kuriama bendra energetikos rinka. Ir tie interesai yra, aišku, susiję daugiausia su nacionalinėmis įmonėmis, kurioms yra kuriamos palankesnės sąlygos. Ir kaip jūs pažymėjote, vartotojų interesai ne visuomet juos atsižvelgiama pirmiausia. Daugiau yra atsižvelgiama dažnai įmonių interesus. Na ir sutinku, kad e, reikalinga liberalizuoti rinką, Be liberalios rinkos mes negalėsime mažinti kainų, negalėsime užtikrinti tiekimo iš įvairių šaltinių. Na, nežinau, kaip įmanoma tą būtų išspręsti problemą. Kai kurios valstybės teikia subsidijas, netgi ir mano šalis tą daro. Žinau, kad e, Briuselis daro didžiulį spaudimą e, tam, kad būtų liberalizuotos kainos. Uh, Tačiau e, esant ekonominiai kriziai, piliečiai tikrai smarkiai nuo jos nukentėję yra ir manau, kad nebūtų lengva dabar tų subsidijų atsisakyti staiga. Kažkas kėlė Nabuko projekto klausimą ir tai, kad vietoj to, kad mažintumėme priklausomybę nuo vieno šaltinio, nuo vieno tiekėjo, mes vis tiek mastome apie naujų vamzdynų tiesimą iš, iš principo iš na, to paties šaltinio. Ir aš skeptiškai vertinu paties asmeniškai Nabuko projektą, nes jeigu nieks neįvyko iki šiol, kažin ar jau čia kažkas taip staiga ir atsitiks. Aš nemanau, kad uh, Nabuko projektas bus įgyvendintas taip, kaip buvo planuojama. Na, jeigu galiausiai kažkas pakeis dujų tiekimo šaltinį, maršrutą, galbūt kažkas pasikeis, bet nemanau, kad e, vamzdynų tiesimas padės mums ateityje. Aš manau, kad e, šioje srityje Ispanijos pavyzdys, kadangi Ispanija yra per toli nuo Rusijos, kad galėtų per tą vamzdyną atsisirpti dujas. Uh, Taigi Ispanija pasistatė suskystintų dujų terminalus. Tas dujas gauna iš įvairių šaltinių pasaulyje ir ne, neturi priklausomybės nuo vieno šaltinio. Taigi, jeigu yra tinklas, yra importuojamos dujos, yra patekimo kažkoks punktas, yra skirstomos tos dujos, tuomet e, viskas tampa paprasčiau. Tiek norėjau pastabų užsakyti šiam kartui. Dėkoju. Ačiū. Aš norėčiau atsakyti ponios Mūdych Urkytan e, klausimą. Tiesa, kad pradžioje kalbėdamas teigiau, kad technologijos bus įvairių energijos šaltinių plėtros šaltinis. Anglis yra energijos šaltinis, kuris randamas Europoje ir mes turime tam tikrų programų dėl CO2 sekvestracijos saugojimo. Aišku, daugiausia dėmesio skiriame švarios energijos, švariems energijos šaltiniams. Tas pasakytina ne tik apie Anglį, bet ir apie kitus šaltinius Na ir Europoje nėra lengva e, gauti lėšas e, moksliams tyrimams, plėtrai, bandant sukurti įvairias, ištobulinti įvairias technologijas, kurios leistų užtikrinti švaresnius energijos šaltinius, bet apie tai pamastyti tikrai reikia. Ir mes na, nesame vieni pasaulyje. Kalbame apie savo situaciją, situaciją Europoje žinoma, bet e, reikia įvertinti ir kitus dalykus, naujų darbo vietų kūrimą energetikos srityje. Ir jeigu mes atsiliksime mokslinių tyrimų plėtros srityje, e, kalbant apie naujus e, energijos šaltinius, tai bus problema ne tik Europai tuo met, bet ir visam pasauliui. Mokslinių tyrimų sektoriaus e, plėtra, naujų energijos šaltinių uh, tobulinimas, aš manau, yra labai svarbu ir ta krizė, su kuria susidurėme, yra tik tai Asbergo viršūnė. Ispanijos energetikos rinka yra neblogas pavyzdys, rodantis, kad energetika neturi sienų. Ir apie tai turime kalbėti, bandyti pasiekti susitarimą ir gauti naudos iš to. Mes sugebėjome tą padaryti dar sudėtingesniuose sektoriuose. Ir aišku, reiks įveikti tam tikrus sunkumus, bet bandyti reikia ir tą padaryti reikia. Nes jeigu vienas ar kitas kompromisas, susitarimas netinka kažkuriai valstybei laikui bėgant, vis tiek ir ta valstybė gaus naudos, nes tai bus naudinga visiems. Uh, tarkim, kalbant apie žemės reformą Ispanijoje. Žemė buvo skirstoma ne vieną kartą į mažus sklypus, na, o po to tie maži sklypai buvo vėl sujungti tam, kad būtų galima efektyviau pasinaudoti variomis technologijomis. Taigi, apjung, apjungdami savo pajėgas, uh, mes tikrai galėtumėme gauti daugiau naudos iš e, technologinės pažangos, iš mastų ekonomikos. Taigi apie tai, aš manau, reikia pamastyti. Senatorius Eskardo klausimas buvo užduotas. Tiesa, kad jeigu bus vieninga rinka, tuomet turėsime daugiau konkurencijos, galėsime konkuruoti tarpusavyje jeigu bus stabilios konkurencijos taisyklės, tai žinoma, kurs dar daugiau konkurencijos ir tai turės e, nemenko poveikio. Aš minėjau vartotojus ir savo pastabose pirmiausia ir juos ir paminėjau, jeigu nebus vieningos rinkos, mes negalėsime tiekti energijos efektyviai. Na ir aš, aišku, daug dėmesio skiriu vartotojams. Mes bandome stiprinti Europos integraciją, bet aišku, turime atsižvelgti į vartotojus. Dėkuoju. Trumpai norėčiau sureaguoti visų pirma dėl vartotojų problemų. Tai yra mums tikrai esminė problema. Mes nagrinėjame būtent vartotojų kainų klausimą ir iš to kampo bandome į viską žiūrėti, tad visiškai pritariu Jums, kad tai yra rūpimas klausimas. O dėl kitų paminėtų dalykų visų pirma, dėl tos asimetrijos, na turbūt Jūs geriau suprantate, kaip ten viskas Portugalijai vyksta. Yra vėluojama tam tikra reakcija, bet žiūrint apie bendrą, bendras tendencijas e, vartotojų kainoms, kokia yra įtaka, na, neturime labai tokių jau aiškių įrodymų, gal jūsų šalyje yra tam tikras uždelsimas ir atsiliepia vartotojų kainoms po tam tikro termino, bet mes dėje negalime išvelgti kažkokių bendrų tendencijų e, tada, kai naftos kainos krenta ar kyla, per kiek laiko tai atsiliepia Aišku, dar yra tam tikra paklaida, bet negalim čia visko tiksliai prognozuoti. Buvo iškeltas subsidijų klausimas. Pritariu kalbėtojai. Jeigu subsidijas iškraipo rinką, tai neduoda laukiamo rezultato. Svarbiausia, kad būtų sukurtos ilgalaikės perspektyvos, kadangi energetika reikalauja ilgalaikių investicijų ir energetikos tinklus, kuriant reikia galvoti apie tolimesnės perspektyvas ir galvoti taip pat apie CO2 emisijas mažinančias technologijas. Tam būtinas toks bendras suderintas požiūris, reikalinga tam tikra politinė pozicija nes reikia nepamiršti šiltame efektą sukeliančių dujų problemos ir būtų kartais nenaudinga apmokestinti e, tam tikrus komponentus arba numatyti tam tikras aukštas kainas e, tam tikrų komponentų, nes gali paskui padidėti emisijos ir panašiai. Dar vienas klausimas dėl liberalizuotos rinkos, ar jeigu bus vieninga rinka, ar Ar tai reikštų, kad kainos visur bus vienodintos, ar jas galima bus reguliuoti? Na, tai iš tikrųjų labai aktualus klausimas. Eurozonos šalise elektros energija gaminama iš įvairių šaltinių, taigi e, tas modelis yra skirtingas. Pavyzdžiui, Prancūzijoje daugiausiai naudojamos e, brantolinės e, jėgainės, kitur nemažai yra importuojama, naudojami tie vadinami aukcionai ar, ar biržos, kitur e, naudojamas tam tikras kūras, dėl to kainos tikrai skiriasi. Kitas dalykas yra tinklų aptarnavimo kaina. Aišku, jeigu bus liberalizuota rinka, jeigu bus konkurencija, galbūt tos kainos daugiau mažiau sumažės, bet visgi tie, tie skirtumai egzistuoja. Bet aš pritariu, kad e, esant e, vieningai rinkai tikrai galima pasiekti maksimalaus efekto ir kainos gali susivienodinti. Dėkoju. Dabar suteikiu žodį dar kartą tiems, kurie norėtų pakomentuoti, bet kurio klausimu galbūt apibendrinsiu šiek tiek iki šiol pa, pas pristatytus paaiškinimus. Mes kalbėjome apie energetiką, apie energijos taupimą. Nereikėtų ir šitos temos pamiršti, nereikėtų pamiršti, kad energetika labai svarbi ne tik vartotojai, bet ir mūsų pramoniai. Ir energetikos politika labai apsprendžia ir mūsų pramonės konkurencingumą. Tad e, energija yra kaip ir mūsų pramonės e, žaliava. Ir būtina investuoti daug į technologijų vystimą, būti lyderiais daug paliestas buvo jungčių klausimas. Per krizę Ukrainoje susidūrėme su šia problema ir labai tapo aktuali bendradarbiavimo su kitomis šalimis problema. Jeigu būtume turėję galimybę bendradarbiauti su Alžyro naftos perdarbimo įmonėmis, būtume galėję užbėgti įvykiams už akių. Uh, Prasiteiksiu žodį ponui Lavien. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti už įvairius pasisakymus. Pabandysime atsižvelgti visas pastabas ir rengdami dokumentą pasižymėsime